aspektus. Noriu padėkoti komisarui, kuris iki pat pabaigos išsėdėjo su mumis. Kita sesija vyks rytoj, spalio 26, penktadienį, nuo 8.30 iki 11.30 ir toliau 11.30 iki 1.30. Darbo tvarkė yra paskelbta, neprieinama tinklalapyje. O dabar sesija baigta, uždaroma, linkiu visiems labos nakties. Taip pat e, pirmininkė dėkoja vertiems.